Dabar periname prie ponios Weber pranešimo dėl ES hartijos, tai yra žiniasklaidos laisvės ES standartų nustatymo. Pirmiausia, norėčiau suteikti žodį pačiai pranešėjai. You, Ačiū pirmininkė. Kolegos, mes kartojame, kad žiniasklaidos laisvė yra viena pagrindinių teisų ir ES pagrindas. Iš tikrųjų, taip ir yra. Tačiau ar esame patenkinti tuo, kaip užtikrintama žiniasklaidos laisvė visoje ES? Yra priežasčių skatinančių džiaugtis, tačiau kai kurie dalykai mus ypač neramina. Parlamente yra įvykusios kelios diskusijos dėl žiniasklaidos vaidmens ir statuso įvairiose valstybėse narėse. Ir noriu padėkoti komisijos nariai Krūs už nuolatos reiškiamą paramą žiniasklaidos laisviai. E, norėčiau tą patį pasakyti apie visą komisiją, tačiau šis pranešimas atsirado būtent dėl to, kad parlamentas pageidautų, E, aktyvesnės komisijos reakcijos, ypač už pagrindinės teisės atsakingo komisijos nario reakcijos tais atvejais, kuomet e, pažydžiamos šios laisvės ir teisės valstybėse narėse. E, Europos pagrindinių, pagrindinių teisių hartijos 11 straipsnį komisija turėtų ypač pavydžiai ginti ir saugoti, tačiau iki šiol to nėra. E, mes norėtume, kad šio pranešimo gairės ir rekomendacijos e, būtų taptų aktu, aktualios komisijai ir valstybėms narėms, kad e, jomis būtų sekama. Tai yra aktualu ne tik dėl to, kad mes, jas parengėme mes, iš, žmonių išrinkti atstovai, bet dėl to, kad rengdami šias gairias konsultavomės su visais žurnalistų ir redaktorių nepri... savarankiškos veiklos gairės turėtų galioti visose redakcijose. Taip pat valstybės turėtų skatinti etišką žurnalistiką. Mus neramina, kad žurnalistai vis dažniau tampa e, grasinimų ir bauginimų aukomis. Mes raginame užtikrinti visas galimybes visose šalise žurnalistams e, dirbti laisvai. E, išpoliai prieš žurnalistus priliksta išpoliams prieš e, pagrindinės teisės ir laisvės. Ir todėl už tai turėtų būti baudžiama. Ypač aktualu, kad visose valstybėse narėse galiotų e, stabilus ir skaidrus įstatymai, numatantys žurnalistų apsaugą ir kad veiktų institucijos stebinčios situaciją šioje srityje. Mano pačios valstybėje Rumunijoje po septyniarių metų šmeišto kampanijos e, nebenumatytos atitinkamos nuostatos būdžiamajame kodeks, kodekse ir po e, neseno konstitucijos pakeitimo iškilo rizika, kad e, kai, kur, kai kurie atvejai bus iš naujo e, priskirti baudžiamiesiams nusikaltimams. Mums reikia užtikrinti žir... žiniasklaidos priemonių nuosavybės skaidrumą, išspręsti e, interesų konfliktus e, re, redakcijose. Taip pat reikia žiniasklaidos stebėsenos institucijų. Ir svarbu, kad žurnalistai ne tik rašytų gražius straipsnius apie mus, bet kad jie informuotų mus politikus apie savo darbo sąlygas, kad jie turėtų galimybę tinkamai atlikti savo darbą. Tokia yra šio pranešimo esmė. Mr... Ačiū, dabar kviečiu poną Luhaną. Jūs esate 666 vietoje. Galite pakeisti vietą, jeigu norite. Aš pats nepasirinkau, pirmininkė, atsiprašau. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė, kolegos. Norėčiau padėkoti poniai Weber už pranešimą, pasakinti ją atlikus puikų darbą. Pastaruoju metu tos problemos, kurias sprendžia žiniasklaida, yra panašios visoje Europos Sąjungoje. Dėl to šis pranešimas dėl žiniasklaidos laisvės standartų visoje Europos Sąjungoje yra paskatinimas e, Europos komisijai ryštingiau priimti atitinkamas taisyklės ir reglamentus šioje srityje. Norėčiau pasakyti keletą dalykų. Pirmiausia, kalbant apie komercinę žiniasklaidą, kur reikalinga užtikrinti skaidrę informa skaidrios informacijos teikimą, atskleidžiant e, naudos gavėjų identitetą. Tokiu būdu piliečiai gautų daugiau informacijos apie tai, kas jiems yra pateikiama. Ir taip pat norėčiau paminėti mechanizmą, e, kurį pradėjo gyvendinti Europos komisija, būtent kaip valstybės narėse yra gyvendinama pagrindinių teisių hartija. Tai turi būti tikrinama, taip pat turi būti kalbama apie žiniasklaidos pluralizmą, vienodą prieigą prie informacijos ir žiniasklaidos laisvės užtikrinimą. Ačiū. Dėkoju, Kinga Genš. Ačiū, panė pirmininkė. Šis pranešimas yra labai aiškus. Ir taip pat e, teigiama, kad žiniasklaidos kontrolės institucijos turėtų būti nepriklausomos. Nepriklausomos nuo vyriausybės, nuo opozicijos, nuo parlamento. Mes savo komitete tam vienbalsiai pritarėme ir tikiuosi, kad šitas pranešimas a, bus priimtas taip pat didžiąją balsų daugumą ir plenarinėme posėdėje. Mes nenorėtume per daug reguliuoti. Tačiau turėtume atstovauti Europos vertybėms ir žiniasklaida yra viena iš esminių kertinių akmenų ES demokratijoje. Vadinasi, e, valstybės, valstybėse narise net negali būti kontroliuojama žiniasklaidos laisvė. Ir kitas dalykas buvo pabrėžta, kad tyriamoji žurnalistika taip pat turėtų būti remiama visoje ES. Todėl e, Aš, aš, aš manau, kad ir komisija priėmė tas pačias išvadas kaip ir lyda komitetas. Ir už tai norėčiau padėkoti asmeniškai komisijos nariai, tikiuosi, ir būsimo gero bendradarbiavimo. Ačiū. Ponios Argentinė. Dank u, voorzitter. En dank u, mevrouw Weber, rapporteur. Ačiū, panė pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti ponė pranešėjai, ponė Weber. Mes ilgai laukime tokio pranešimo. Aš norėčiau priminti, kad šis pranešimas po ilgų diskusijų buvo pateiktas. Ir būtent jisai yra skirtas žiniasklaidos laivė Europos Sąjungoje. Taigi čia atkreipiant dėmesį į žiniasklaidos situaciją Italijoje, Vengrijoje. Tačiau mes neturėtume apsiriboti tik šiomis dviem valstybėmis narėmis, nes žinome, kad ir daugiau ES valstybių narių yra ribojama žiniasklaida. Ir ši žiniasklaida negali būti laisva be spaudos laisvės, be žiniasklaidos laisvės. Mes negalime nustatyti atitinkamų taisyklių e, žurnalistams ir kištis į etikos klausimus žiniasklaidos rytyje. Tačiau mes galime nustatyti atitinkamas taisyklės, kad būtų e, pasirinkimo galimybė ir kad e, piliečiai galėtų remtis žiniasklaidos laisvę bei įvairovę. Taigi, e, galbūt rytoj mes balsuosime didžiąją daugumą už e, šį pranešimą. Ar mes galėtume tikėtis ir iš e, komisijos atinkamų priemonių, kad būtų žurnalistams užtikrinta, užtikrinta jų darbo laisvė? Ačiū, ponas Petrovskis. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiame pranešime 31 punkte Europos parlamentas kreipėsi Europos komisiją, kad būtų patikrinta, ar komisija išduoda licenzijas transliuotojams objektyviai ir nedis, nediskriminuojant. Aš manau, kad Europos komisija turėtų pirmiausia pasižiūrėti, pasižiūrėti, ar yra diskriminuojančios praktikos. Kalbu apie katalikų žiniasklaidą Lenkijoje. Yra blokuojama Terfam televizijos veikla, televizijos kanalo veikla. Aš jau oficialų laišką esu parašęs komisariai Kres, aš norėčiau padėkoti jai už paramą. Bet per pastarąjį pusmetį nieko ne, nepešėme, nieko nepasiekėme. Visai neseniai Europos parlamente buvo surengti klausimai, kur buvo kalbama apie diskriminuojančią praktiką prieš katalikų žiniasklaidą Lenkijoje. Politikai ir piliečiai Europoje, e, atsiprašau, Lenkijos Europoje surinko 2 milijonus parašų kovai su tokia diskriminacija. Jeigu norime atrodyti rimtai, parlamentas ir komisija turėtų atkreipti dėmesį į šią problemą, nedelsiant. Ačiū, pana Ziobro. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Žiniasklaidos laisvės problema yra pagrindinė, viena pagrindinių problemų, nes be laisvos žiniasklaidos nėra demokratijos, nėra standartų, o tai yra ES esmė. Deja, šalia, ne, nepaisant to, kad komisija teigia vieną, vis tiek matome, kad dažnai yra taikomi dviejopi standartai. Tai labai neramina. Turėtumėme ne tik įvardinti tas šalis, kur žiniasklaidai kyla grėsmė, bet turėtumėme imtis intervencinių veiksmų, kas kart, kai žiniasklaidos laisvės principas yra ribojamas ar pažeidžiamas. Turėtumėme labai rimtai reaguoti į situaciją, nes tai yra pagrindinis principas. Tai yra ES vienas pagrindinių ramščių. Profesorius Petrovskis, e, prieš tai pasisakęs kolega, kalbėjo apie tai, kad yra problemų dėl e, vienos Lenkijos e, televizijos, vieno Lenkijos televizijos kanalo licenzijos nutraukimo. Problema yra labai reali, taigi mes norėtumėme, kad komisija taikytų vienodus standartus, ponė komisarė. Tai yra labai svarbu, kalbant apie galimybę pasitikėti komisiją, kalbant apie laisvą žin žiniasklaidą. Dank, äh, liebe Frau Ponas Eidenhauser. Ačiū, ponė Weber. Aš norėčiau iškelti vieną klausimą. Tai būtent tinklų neutralumo klausimą. Tik tai vieną kartą paminėtas šis dalykas yra jūsų pranešime ir būtent kultūros komiteto nuomonė. Ir tik vienas sakinys pasakytas. Ir ten e, patvirtinamas tinklo neutralumo principas. O jūsų pranešime tinklo neutralumas net neminimas. Tai yra gaila. Kodėlgi? Mes gyvename skaitmeninėje visuomenėje. Ne tik tai kompiuteriai yra sujungti tarpusavėje, bet ir e, visi, ateityje, e, visi prietaisai ateityje bus sujungti tarpusavėje. Knygos, žiniasklaida e, tampa vis labiau skaitmenizuoti. Tai vadinasi, nebebus tokių laikraščių, popierinių laikraščių, kurie dabar yra. Todėl aš manau, kad šitas tinklo neutralumas prisideda prie to, kaip mes tvarkysime visus tos duomenys, visą tą informaciją. Ir čia mes kalbame visų pirma apie žodžio, nuomonės laisvę ir informacijos teikimo laisvę. Vadinasi, todėl yra labai svarbu, kad ES nustatytų tokią tvarką, kad būtų tinklų neutralumas užtikrintas. Ačiū. Dabar ponė Saja. Mies, hyvä komissari. Tiedotusvälineistä... Pirmininkė. Pone komisijos narė. Žiniasklaida vadinama valdžios sergėtoje ir tie, kas kėsinasi žiniasklaidos laisvę, kėsinasi į demokratiją. Ir žiniasklaidos laisvės apribojimai iš esmės yra žodžio laisvės apribojimai. Žiniasklaida teikia informaciją, o žmonės turi teisę į informaciją. Tačiau informaciją gali e, suteikti ir e, interneto paieškos naršyklė. E, E, valstybėse narėse e, dirba institucijos, kurios stebi žiniasklaidos e, situaciją, veikia ir žmogaus teisų teismas, kuris užtikrina be kitų dalykų ir žiniasklaidos laisvę. Mes parlamente dažnai rengiame ataskaitas apie žiniasklaidos laisvę. E, žiniasklaidos laisvės užtikrinimas yra viena iš, vienas iš Kopenhagos kriterijų taikomų valstybėms siekiančioms narystės Europos Sąjungoje. Ačiū. Pasun. Teljes mértékben egyetértek Renáta Weber jelentésével, köszönet érte. Ačiū. Aš pritariu šimtų procentų ponios Weber pranešimui. Ačiū už jį. Aš taip pat pritariu tam, kad Europos parlamentas paprašytų Europos komisijos pateikti pasiūlymus, kurie būtų e, e, susiję su e, laisvės, žiniasklaidos informacijos pateikimo laisvės užtikrinimu. O, o tam reikia kontrolės, stebėsenos mechanizmo, kad žiniasklaidos priemonės būtų kontroliuojamos valstybėse narėse. E, Vengrijoje buvo atitinkamų problemų su žiniasklaidos priemonėmis e, ir ponia Vėber tikrai žino, kokia situacija yra Vengrijoje. Ačiū e, poniai Krūs, dabar atnaujintas žiniasklaidos teisės aktas. Tačiau Mm, iš esmės, e, naujausia informacija iš e, Vengrijos yra iškraipoma. Yra patikima melaginga informacija. Ir vadinasi, mes negauname tinkamos informacijos iš Vengrijos. Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, ten raport... Ačiū. Ponios ir ponai, šį pranešimą tikrai verta palaikyti. Be kitų aspektų. Ten kalbama ir apie viešąją žiniasklaidą. Norėčiau padėkoti pranešimo autoriai už tai. Siūlymas įtraukti šias nuostatas buvo iš kultūros komiteto, aš buvau vienas iš jo autorių ir norėčiau ypač palaikyti tuos punktus, kur apie tai kalbama. Žinoma, padėtis Europoje yra geresnė nei kai kuriuose kitose pasaulio dalyse, tačiau tai nereiškia, kad jį automatiškai mus tenkina. Mano kolegos pateikė vieno televizijos kanalo pavyzdį Trvam. Norėčiau Jūs informuoti, kad transporto ministras paprašė 8 milijonų eurų dydžio garantijos e, iš vieno laikraščio, e, kuris parašė e, straipsnį apie tai, kokius laikrodžius dėvi, jis dėvi. Ir esą tų laikrodžių kaina yra daug didesnė nei atlyginimas, kurį jis gauna. Tas straipsnis pasirodė balandžio pirmą ir dėl tokių straipsnių parašytų juoko formą e, žurnalistai traukiami teisman. Todėl kreipiuosi į komisiją ir raginu ją pasižiūrėti, panagrinėti, kas vyksta valstybėse narėse. Ačiū už Lenkijos požiūrį, dabar žodis poniai Jezlovieckai. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponės ir ponai, prieš tretą metų patvirtinome audiovizualinių paslaugų direktyvą einame tinkamą kryptimį. Tačiau pranešėja savo e, pranešime pažymi, kad nepilnamečiai nėra pakankamai apsaugoti nuo jos, nuo jos žalojančio turinio. E, ji kalba apie kai, kurią, apie kai kurią reklaminę medžiagą. Manau, kad reikia ieškoti uh, tarpinių priemonių, pasiūlyti valstybėms narėms elgesio kodeksus, kurių pagrindų būtų galima apsaugoti vaikus nuo juos, jiems kenksmingo turinio, pavyzdžiui, e, tokių gaminių reklamos, kurie yra per saudus ar, ar per sūrus vaikams, kad vaikai nesusirgtų diabetu. Gydytojai kalba apie tai, kad ansvaris taps viena aktualiausių ES problemų. Tad turime padaryti viską, ka, kad pasipriešintume tam. Pirmininkas, galima tiesiog atsisakyti mėsos, aš tai padariau. Toliau ponas Koferati. Grazie, Presidente. Il tema della libertà di stampa è un grande tema. Ačiū, ponia pirmininkė. Žiniasklaidos laisvės klausimas yra labai svarbus, delikatus, sudėtingas klausimas. Taip pat ir dėl to, kad egzistuoja įvairių apribojimų įvairiais lygmenimis ir ne visuomet e, lengva juos išvelgti. E, yra per įstatymus atimamos tam tikros teisės, laisvės, kas nutiko Vengrijoje, taip pat teisės, laisvės yra pribojamos per žiniasklaidos koncentravimosi procesus, tokiu būdu mažiausi, smulkiausi žiniasklaidos veikėjai yra išstumiami iš rinkos ir ne visuomet tokius dalykus pastebime. Uh, ir tokios laisvės ne visuomet yra ir dažnai yra atimamos dėl to, kad yra interesų konfliktas, interesų konflikto situacijos, nes dažnai tie patys žmonės atlieka politin, eina politinės svarbias pareigas. Per pastarosius metus matėme, kad tokių interesų konfliktų situacijų padaugėjo ir mano šalyje, taigi reikia labai atidžiai stebėti tas situacijas, taip pat turėtumėme žvelgti ir į žiniasklaidos tinklą. Dabar daug informacijos gaunama per internetą. Ir jeigu mes norime užtikrinti visapusišką laisvę visiems, e, turime įvertinti ne tik tradicinės žiniasklaidos priemonės, bet ir interneto e, suteikiamas galimybė, galimybės. Ačiū, panas Kelis. Ačiū. Be jokios abejonės, vienas pagrindinių principų, kalbant apie demokratinę visuomenę, yra spaudos žiniasklaidos laisvė. Visi tam pritarėme, tai yra labai svarbu. E, tas yra svarbu ir Europos Sąjungoje. Mes irgi norime užtikrinti aukščiausius įmanomus standartus visose valstybėse narėse. Aišku, yra įvairių būdų, kaip galima užtikrinti spaudos laisvę ir kartais jie yra manipuliuojama. Mes girdėjome istorijas apie tai, kad žiniasklaidos savininkai, priemonių savininkai kontroliuoja turinį. Uh, kartais per daug kontroliuoja pavienius žurnalistus, spaudą, televiziją, žiniasklaidos, kitas priemonės. Ir apie tai mes daug kalbame, tačiau kiekviena laisvė yra susijusi su atsakomybė. Ir ypač, aš manau, kalbant apie tai, kas vyksta čia, Europos Sąjungoje, kai kurie žiniasklaidos priemonės ar kanalai yra šališki ir kartais teikia informaciją labai negatyviai. Taigi reikalinga užtikrinti vienodus e, aukščiausios standartus, tiek e, užtikrinant spaudos laisvę, tiek pritaikant tą laisvę, tam, kad e, jos būtų laikomasi ir ji būtų gerbiama. Ačiū, panešylė. Toate țările europene care au aderat sau doresc. Ačiū pirmininkė. Visos e, valstybės e, siekiančios narystės ES privalo tenkinti Kopenhagos kriterijus, e, įskaitant ir tai, kas numatyta pagrindinių teisių hartijos 11 straipsnėje, kur kalbama apie žiniasklaidos laisvę e, viešoji žiniasklaida finansuojama valstybės e, turi siekti konkrečių užduočių, teikti patikimą informaciją ir e, veikti nepriklausomai, atsispirti bet kokiam spaudimui. Privačiai žiniasklaidai numatytos panašios prievolės, e, kalbant apie informacijos teikimą. Todėl egzistuoja Europos sistema, kurioje privati ir visuomeninė žiniasklaida atlieka savo vaidmenį Ir daroma viskas, kad neatsirastų monopolių naujienų agentūrų srityje. Ir norėčiau padėkoti pranešėjai už šį pranešimą. Paskutinis ponas Rūita Varės. Ačiū pirmininkė. Mūsų kolegė Renata Weber parengė puikų pranešimą skirtą žiniasklaidos pluralizmui Europoje. Ir manau, kad pristat, tinkamai apžvelgta padėti susidariusi po Lisabono sutarties. Nebėra vietos e, žinių kanalų, vietos žiniasklaidos. Visi žiniasklaidos e, e kanalai teikia e, Europai aktualią informaciją. Ir taip pat turime užtikrinti, kad tai prisidėtų ir prie demokratijos funkcionavimo Europoje. Buvo minėta ir aukšto rango pareigūnų grupė, kuriai vadovauja ponė Krius. Tai yra nauja iniciatyva. Ir e, rengiami teisės aktai, kurių pagidauja Europos piliečiai šioje srityje. Turime naiti toliau. Uh, apriepti daugiau nei vien paviršutiniškos diskusijos. Turime užtikrinti, kad žiniasklaidos laisvė e, veiktų praktikoje. Ačiū, sako pirmininkas, dabar žodis ponikrios. Ačiū, pirmininkė. Esu nepaprastai dėkinga Renatai Weber už jos parengtą pranešimą. Dė, esu dėkinga ir parlamento nariams, kalbėjusiems šiandien uh, už jų išsakytą požiūrį šiuose diskusijose. Ir aš laukiu rytojaus balsavimo parlamente. Ir jeigu e, tam pranešimui bus pritarta, tai e, atnešvilti. Ir iš tikrųjų pirmininkė mes iš esmės kalbėjome apie tai, kaip užtikrinti žiniasklaidos pluralizmą Europoje. Praėjusią savaitėje, jungtinėse valstijose, pavyzdžiui, e, galėjome stebėti situaciją, kuomet iškilo, buvo susidurta su nemenkais iššūkiais e, apsaugant žurnalistų laisvę. Ir ne pirmą kartą kalbame apie grėsmes spaudai šiame parlamente. Ir teisingai buvo pastebėta, kad tai yra vienas pagrindinių demokratijos elementų. Komisijai buvo užduotas klausimas. Ir kai jūs minite konkrečią valstybę, kuri netinkamai sprendžia tuos pagrindinius klausimus ir jūs raginate komisiją kištis į tokias situacijas. Aš sutinku su jumis, kad reikia priemonių tai daryti, reikia atsakomybės ir galimybių. Ir tikiuosi, kad tai ir yra pagrindinis šio diskusijų elementas. Ir šį kartą svarstame konkretų pranešimą su konkrečiais pasiūlymais veikti. Ir e, šis pranešimas numato diskusijų su valstybėmis narimis galimybę bei su visų suinteresuotų e, šalių diskusijų, atstovais diskusijų galimybę. Visų pirma, mums reikia aiškumo apie kompetencijas Europos mastu, nes reikia kompetencijų, kad galėtum veikti. Kitas svarbus dalykas - reiktų pamastyti, kaip geriausiai tas kompetencijas panaudoti. Ir trečia - reikalinga politinė valstybių narių valia, kad ir jos nuveiktų e, atliktų joms numatytas užduotis. Džiaugiuosi tuo, kad Airija pirmininkavimo metu pademonstravo tokį atsidavimą šiais ryčiai ir tikiuosi, kad pirmininkavimą perimsianti Lietuva tęs šį darbą. Kaip žinote, prieš kurį laiką apie tai kalbį, įkūriau aukšto rango e, pareigūnų grupę, kuriai vadovauja buvusi Latvijos prezidentė ponė Vikė Freiberga. Ir ta darbo grupė nagrinėja esminius klausimus susijusius su žiniasklaidos ir spaudos pluralizmu. Taip pat parengtas pranešimas e, ir pristatyta 30 rekomendacijų. Kai kurios iš tų rekomendacijų e, labai e, sutampa su jūsų, ponė Weber, pranešime esančiomis rekomendacijomis. Mes rengėmės remtis visomis paremtomis gairėmis. Pavyzdžiui, rengėmės skirti dotaciją E, skirtą žiniasklaidos stebėsenos priemonį įgyvendinti 2013 e, ir lėšų numatome skirti iš biudžeto. Ta priemonė mums leis susidaryti daug e, visapusiškesnį vaizdą ir išsiaiškinti, kur Europoje žiniasklaidai iškyla grėsmė. Tuo pat metu įgyvendiname eksperimentinį projektą skirtą Europos žiniasklaidos ir spaudos laisvėjai ir netrukus paskelbsime e, konkursą paraiškoms. Dar vienas projektas šioje srityje - tai konsultacijos su visų suinteresuotų šalių atstovais, pusių atstovais. Todėl neseniai paskelbiu viešųjų konsultacijų pradžią ir noriu surinkti nuomonės apie parengtą aukšto lygio darbo grupės ataskaitą. Taip pat norime sulaukti e, atsiliepimų apie e, kompetitingas priežiūros institucijas, e, numatant galimybę peržiūrėti ir audiovizualinės žiniasklaidos pagrindų direktyvos 30 straipsnį. Ir ponios Vėbė rengiamas pranešimas pasirodo iš ties tinkamų momentų. Tai geras indėlis diskusijoms, į diskusijas kai birželio viduryje konsultacijos baigsis, turėsime dar išsamesnį vaizdą ir galėsime ir žinosime, kokių veiksmų imtis. Ir pirmininkė tikiuosi, kad turėsime galimybę ne tik aptarti konkrečius veiksmus, bet ir turėsime galimybę aptarti konkrečius rezultatus pasiektus e, kovojant už žiniasklaidos laisvę. Parlamentui ir komisijai draugė, ačiū. Ačiū. Pone komisijos narė, už jūsų įdomų pasisakymą. Ačiū, ponė Weber, už jūsų eitin įdomų pranešimą. Ar kas nors dar nori pasisakyti? Ar kas nors kelia ranką? Ačiū. Šios diskusijos baigiamas. Rytoj balsuosime 12.30 dėl šio pranešimo. Kitas darbo tvarkės klausimas yra e, Petro Boryso pranešimas audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos teikimas. Keturiams minutėms suteikiu e, pranešėjų žodį. Ačiū, ponia pirmininkė.